Atsiprašau už vėlavimą. Komisija prašo žodžio. Was soweit nicht auf der Tagesordnung stand, das wird... Darbo tvarkėje to nebuvo numatyta. Bet reikia tik kelių minučių, kadangi dis diskusijų nebus, ponė Ren. Jūs galėsite pasakyti, dabar visus kviečiu susėsti ir pabūti tyliai. Pone komisarė Ren, žodis jums. Thank you. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Pagal susitarimą su parlamento pirmininkais ir Europos komisijos pirmininku aš norėčiau paskelbti Europos komisijos pareiškimą dėl E, dėrybų apie Graikiją. Mes norime susilaukti jūsų paramos e, šiam susitarimui, kad būtų galima palengventi kitą e, išmoką pagal sąlyginę finansų programą Graikijai gelbėti. Šios savaitės e, pradžioje buvo pasiektas personalo susitarimas tarp Europos e, Sąjungos e, atitinkamų komisijos dalinių ir Graikijos. Eurogrupės susitikimas įvyko antradienį vakare, kuris tęsis iki pat trečiadienio ryto ir buvo pasiekta ženklios pažangos siekiant susitarimo dėl Graikijos. Nors galutinių išvadų pavykti, pasiekti nepavyko. Svarbu tai, kad Eurogrupė pripažino, jog Graikijos e, vyriausybė sėkmingai įgyvendino visą eilę ankstesnių priemonių, dėl kurių buvo susitarta su ES ir Tarptautiniu valiutos fondu. Tai yra e, darbas išplaukiantis iš labai e, rimtų Graikijos pastangų. E, dėl struktūrinių reformų yra priimti svarbus sprendimai, kurie leis sukurti efektyvesnį ir e, veiksmingesnį mokesnių administravimą. Tai yra gyvybiškai svarbu, kadangi sąžiningas mokestinės naštos padalymas yra ne tik gerų valstybės finansų klausimas, bet ir socialinio teisingumo esmė. Todėl turėtume e, neapsiriboti MIF sprendimais ir, ir nereikia galvoti, kad Graikija neteisingai priima ir vertina ES priimamus sprendimus. Gerbiami kolegos, Graikija dirba ir stengiasi, dabar jau pats laikas Graikijos partneriams Europoje ir tarptautinėje arenoje įgyvendinti jiems tenkančią atsakomybės dalį pagal susitarimą. Thank you. That... Uh, Kad uh, taip būtų, eurozonos valstybės narės turi susitarti dėl patikimų priemonių atkurti Graikijos skolos tvarumą. Antradienį vakare įvykę kusios diskusijos priartino prie sprendimo ir susitarimo. Šiame kontekste reikėtų aiškiai pasakyti, kad šiuose priemonėse nėra atmesta galimybė iš naujo įvertinti Graikijos skolos tvarumo galimybės per artimiausius metus. Taip pat sakoma, kad reikia priimti būtiniausius sprendimus susijusius su tolesnė Graikijos raida. Žinoma, tai priklausys nuo visiško reformų programos įgyvendinimo toje valstybėje. Baigdamas, aš noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad visi kitą pirmadienį susirinks į Briuselį e, konstruktyviai ir e, nusiteikę ir atsisakę e, kenksmingo ir žalingo požiūrio į Graikiją. Galiausiai turime pasakyti, kad. Mm, E, Graikija siekia atkurti pasitikėjimą Europą ir Europa tikisi investicijų į ekonomikos, e, Graikija tikisi investicijų į e, valstybės ekonomikos augimą. Aš galiu Jūs patikinti, kad mano tarnybos stengiasi, kad darbas vyktų sėkmingai ir kad Europos komisija padarytų viską, ką gali, kad toks Europos ekonomika ir Graikijos žmonėms būtiniausias susitarimas būtų priimtas. Ačiū. Dank, Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū, ponė Ren, gerbėmi kolegos. Pirmininkas manęs paprašė paskelbti štai tokius pareiškimus jo vardu. Gerbėmi kolegos, sekmadienį yra tarptautinė kovos e, prieš smurtą, prieš moteris diena. Šis e, reiškinys dėja dar egzistuoja visame pasaulyje, skaitant ir Europos Sąjungą. E, moterims